We will now move to the explanations of votes. O dabar balsavimo paaiškinimas. Pirmiausia, ponas Golmich. Mr. Golnish? Yes, yes, yes. Ar yra kalbėtojas? Dėkui, dėkui, ponė pirmininkė. Mes balsavome dėl atlyginimų režimo, dėl atlyginimų įmonėm, įmonių vadovam, kurios kotiruojamos biržoje. Ir tokie vadovai e, visiškai nepadoriai elgėsi vienu metu, būdami dešimtyje įvairių valdybų ir tarybų. Ir išeidami iš to darbo, išeina, iš tų darbų išeina su auksiniais taip vadinamais parašiutais. Ir reikia, kad būtų aiškios priemonės tiem jų atlyginimai atlyginimam reguliuoti. to, tokia ne, situacija negali būti toliau to, toleruojama. Turėtume nutraukti dabartinę tvarką, nes tai diskredituoja ir rinkos ekonomiką, ir apskritai kapitalizmą. Ponas Hanan. Pone pirmininkė. Mes man susidaro įspūdis, kad mes pradedame reglamentuoti privataus sektoriaus įdarbinimo sąlygas. Valstybės net, net mes aštuntam dešimtmetyje savo valstybėje pabandėme tą padaryti ir pasiekmes buvo labai blogos. Ne vyriausybė gali nurodyti privačiom įmonėm, kiek jos ir kaip gali uždirbti. Ir nemanyčiau, kad valstybė turi kištis į tokią sritį. Aš suprantu, kad žmonės piktinasi bankais, tačiau šis pasiūlymas nėra proporcingas atsakymas į iškeltą problemą. Tiesiog tai yra pykčio demonstravimas. Ir mums niekad nebuvo aišku, kodėl reikia naudoti mokesčių mokėtojų pinigus, kad gelbėtume kai kuriuos labai turtingus privačių įmonių vadovus. Bet net jei ruošiamės reguliuoti tokius dalykus, tai turi, turime tą daryti demokratinėmis priemonėmis, kurios nebūtų primestos iš Briuselio. Dėkui, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad jūs jau vėl sėdite pirmininkaujančios kėdėje. Aišku, kad atlyginimas turi būti susijęs su veiklos rezultatais. Ir mus piktina, piktina tai, kad praktiškai bankų vadovai už blogą veiklą, už nederamus rezultatus gauna didelius atlyginimus. Tačiau, bandydami reglamentuoti, turime visuomet susimastyti apie tai, kokios bus to reglamentavimo pasiekmes. Jei mes reguliuosime atlyginimus, premijas ir visa tai nebus susijęta su veiklos rezultatais, Tai ką darys tada tos institucijos, jos tiesiog didins tą pagrindinį atlyginimą. Taigi, reikia nepamiršti, kad atlyginimas turi priklausyti nuo veiklos rezultatų ir turime susimastyti apie pasiekmes to, ką ketiname daryti. Ačiū, dabar tęsime prie Liotart pranešimo. Pirmiausia, kviečiu pona Lavier. Pone pirmininkė, mes norime sureguliuoti naujų maisto produktų rinką. Maisto produktų, kurie patenka iš trečiųjų valstybių, nustatome standartus, stebėme ženklinimą ir tokių naujų maisto produktų naudojimą. Per pirmąjį svarstymą e, parlamentas dar kartą patvirtino savo siekį užtikrinti kuo galima aukštesnę žmogaus gyvybės sveikatos apsaugą, taip pat gyvūnų aplinkos gerbuvį, aplinkos saugą ir vartotojų apsaugą. Taryba atsižvelgia tik tai į dalį mūsų pasiūlymų, mano paminėtų dalykų pirmajame svarstyme. Nebuvo, taryba nesižvelgia per pirmąjį svarstymą į labai svarbius dalykus, taigi mes esame nusivylę visų pirma dėl klonuotų maisto produktų, maisto arba pašarų. Tie pakeitimai, dėl kurių buvo balsuojama ir kuriuos aš pasiūliau, jais siekiama užtikrinti e, vartotojų apsaugą. Ačiū ponas Kalanavski. Ačiū pirmininkė. Prieš mėnesį mes balsavome dėl dokumento susijusio su maisto produktų ženklinimu. Mes norime, kad vartotojai gautų aiškios informacijos apie tai, de, kas yra dedama į maisto produktus, kuriuos jie valgo. Jeigu mums tikrai rūpi mūsų vartotojų sveikata, mes nenorime leisti, kad maistas, maistas iš genetiškai modifikuotų gyvūnų patektų į mūsų parduotuvių lentynas. Mes norime sveiko maisto vartotojams ir aš manau, kad neturime pasiduoti ir turime rinktis maistą, kurį žinome, kad, ir, kad jis yra sveikas ir neleisti eksperimentų šioje srityje. Ačiū, ponė pirmininkė. Technologijos maisto pramonės sektoriuje, be kita ko reiškia, kad valstybė ir, valstybės ir Europa turi nuolatos e, priimti teisės aktų nuostatas, pataisas, kuriuose atsispindėtų vartotojų apsau, sveikatos apsauga ir kad maisto produktai iš tiesų būtų aukštos kokybės. Kalba eina apie maisto produktų judėjimą, pervežimus ir taip pat pasirūpinimą, kad tai būtų saugus maisto produktai. Tai yra sine qua non ir mes turime apginti savo žmonių sveikatą. Turime reguliariai veiksmingai peržiūrėti teisės aktus, juos pakoreguoti atitinkamai. Na ir šiandien tarybos pasiūlyme matome sąrašą visų produktų, kurie turi nau, nau, novatoriškų savybių. Tam, kad žmonės suvoktų, kad dėl tam tikrų techninių pakeitimų ar genetiškų, genetikos modifikacijų maistas yra kitoks. Ir dažnai tai yra maistas, kuris ir atvyksta iš trečiųjų valstybių, tai nėra vieningoje rinkoje sukurtas ir pagamintas maistas. Taigi dabar aš manau, kad mes galime nusiraminti ir pasidžiaugti. Ačiū, ponas Jar. Pone pirmininkė, suprantu, kad nėra, nėra jokių ekonominių sumetimų, kodėl būtų reikalingas klonuotas maistas. Ir kol kas poveikis nėra galutinai ištirtas tokio maisto. Klonavimas, aš manau, netitinka gyvūnų teisų nuostatų. Klonavimą apskritai reikia uždrausti. Žmonės ES tikėsi aiškių pareiškimų iš mūsų pusės. Ponas Balčytis palaikiau šį svarbų pranešimą. sparti mokslo ir technikos plėtra sudarė prielaidas ypač pažangiems ir inovatyviems maisto gamybos procesams ir priemonėms. tačiau maisto produktai pagaminti naudojant genų inžineriją genetinį ląstelių modifikavimą ir nanotechnologijas kelia rimtą susirūpinimą dėl jų poveikio žmonių sveikatai. mokslo ir technologijų plėtra yra neišvengiama ir būtina šiandienos pasaulyje bet kartu ji privalo būti saugi ir sklaidyti abejones dėl neigiamų pasekmių žmonių sveikatai. todėl tokiais būdais pagamintiems maisto produktams turi būti taikomos itin griežtos kontrolės ir patekimo į rinką taisyklės o vartotojai gautų reikiamą ir tinkamą informaciją apie juos ir turėtų teisę rinktis. Dabar ponia Kratsa Bild. Aš balsavau, kad komisija pateiktų pasiūlymą dėl gyvūnų klonavimo ir kad juo būtų siekima uždrausti klonuotų gyvūnų kilmės e, maisto produktus ES. Gyventojai to nenori. Komisija pasakė, kad nereikia e, klonavimo, kad užtikrintume maisto saugumą Europoje ir kad yra žinių, jog e, planavimas yra negeras e, gyvuliams, jisai taip pat yra brangus ir užtrunka labai ilgai. Tuo pat labai e, svarbu yra tęsti mokslinius tyrimus ir e, EMSA turėtų, EFSA tiksliau turėtų pakeisti teikti naujos informacijos apie gyvūnų planavimą ir galimybę naudoti juos maisto produktams reikia dabar užtikrinti, kad atsirastų skirtumas tarp klonuotos, neklonuotos mėsos. Mes turime turėti galimybę informuoti uh, E, gyventojus ir leisti jiems rinktis. Dabar ponia Esė. Pirmininkė. Balsavome už pranešimą, kadangi neturime pakankamai informacijos apie e, naujasias technologijas ir jų sąsajas su mais metu yra nu, nustatytas draudimas klonavimui ir tai yra labai svarbu. Mes um, moks, iš mokslinio tyrimų matome, kad klonuoti gyvuliai e, serga, išsigimsta ir e, daug panašių dalykų atsitinka dėl naudojimo nanotehnologijų klonavimo. Dėl šios priežasties mums reikia išsamių klinikinių bandymų kaip kad vaistų atveju. Taip pat reikia klasifikacijos ir dėl šios priežasties mes turime užtikrinti, kad nanotehnologijų panaudojimas e, būtų aiškus. Dabar ponia Morkūnaitė. Ačiū ponia pirmininkė. E, naujų maisto produktų reglamento rėmose balsavau prieš e, e maisto produktų iš klonuotų gyvūnų atsiradimą ES maisto rinkoje balsavau ir prieš tai kad e, e, tokia savoka kaip klonuotų gyvulių mėsa kad jos nebūtų šitame reglamente. E, manau kad reikia ganėtinai aiškiai atskirti mokslinius tyrimus ir praktinį naudojimą konkrečiai šiuo atveju tokios, tok, tokių maisto produktų mūsų kasdienėme gyvenime. didžioji dalis europos sąjungos piliečių yra prieš klonuotos mėsos atsiradimą maisto rinkoje todėl mes turime ir privalome į tai atsižvelgti pirmas dalykas tokios mėsos kokybė keltų abejonių ir nėra galutinai ištirtas poveikis žmogaus e, sveikatai. kitas svarbus dalykas etniniai sumetimai etinis aspektas. mes šiandien siunčiame aiškią politinę žinią kad esame prieš klonuotos e, e, mėsos iš klonuotų gyvūnų atsiradimą europos sąjungos maisto rinkoje ir prašome europos komisijos pasiūlyti teisėkūrinį pasiūlymą kad galėtumėme toliau kalbėtis šita tema. ačiū. Ponas Takula. Rouva puhemies, osaltani. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad balsavau už tai, kad būtų klonuota mėsa panaikinta iš Europos parduotuvių, būtų nuimta nuo, nuo stalų ir lentynų, nes mes turime pirmiausia pasirūpinti sveikata tai nėra vien tik tai gyvūnų sveikatos ir gerovės klausimas, tai yra žmogaus sveikatos klausimas. Mes turime pasirūpinti, kad mūsų maisto produktai būtų švarūs. Tokie produktai turėtų būti prieinami visiems vartotojams. Negalime mesti bet ko į tą savo rinką. Net turi būti ir vartotojų elgsenos dalis. Iš mokslininkų matome, kad informacijos nėra pakankamai apie tai, kokį poveikį nanotehnologijos daro. Priešingai, mes matome, kad ne vis, yra negatyvaus poveikio ir tai gali sukelti gyvūnų lygas. Dėl to mums reikia švaraus ir saugaus maisto piliečiams. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi uh, galėdamas jūs pabandy, pavadinti mielą bičiulę, kadangi esame toje pačioje koalicijoje, taigi iš tiesų neįtikėtina, kaip gyvenimas pasisuka. Na ir toje pačioje dvasioje norėčiau padėkoti Jums ir kitiems liberalams demokratams už Jūsų suvaidintą vaidmenį, kuriant tam tikrus teisės aktus, kurie šiandien buvo patvirtinti dėl naujo europinio tinklo sukūrimo reguliuojant finansinės paslaugas. Man panašu, kad tai yra panašu į bendrąją žuvininkystės politiką, nes dauguma finansų paslaugų Europoje yra Londono mieste ir jeigu mes Londono miestą suparaližuosime, ponė kolega, jūs turite kalbėti dėl Leotard pranešimo šiuo metu, sako pirmininkė. Kalbėtojas kalba ne į mikrofoną. Deja. Kalbėtojo mikrofonas nėra įjungtas. pirmininkė. Dabar pereisime prie Kramerio pranešimo. Ponas Kalanaski yra pirmasis mano sąraše. Pani przewodnicząca, dziękuję bardzo. Trzeba wykorzystać. Pone pirmininkė, ačiū labai. Turime pasinaudoti visomis turimomis technologijomis, kad sumaž, sumažintumėme išlakas iš įvairių pramonės įmonių tarybos ir parlamento sprendimu tokios technologijos yra propaguojamos ir jos turi būti integruotos ir atitinkami turi būti suderinti teisės aktai nacionalinėse valstybėse šioje srityje. Dabar labai svarbu e, vengti tolesnių administracinių sunkumų, ne, ne, nepritaikant atitinkamų rinkos priemonių ir e, sustiprinant, nesustiprinant e, direktyvos įgyvendinimo nes panašu, kad tai bus neproporcinga patiriamiems kaštams. Dėl to šiam požiūriui aš ir pritariu. L'approccio integrato dell'Unione. Pone Matera, ačiū, pone pirmininkė. Dabar taršos problema Europo, Europos Sąjungoje. Mes galime labiau dalyvauti ir kontroliuoti pramoninę produkciją pramoninė produkcija, aišku, labai svarbi ateities kartoms, lygiai taip pat e, pramoninių taršalų prevencija ypač svarbi ateities kartoms ir, pavyzdžiui, dirbožemių tarša, oro tarša, labai svarbus dalykai čia yra. Mes turime saugoti savo aplinką. Tačiau Vien dėl to nereikėtų galbūt pernelyg griežtų teisės aktų pramonės atžvilgių priimti, todėl kad ekonominės krizės laikotarpiu pramonė gali labai skaudžiai nukentėti ir gali būti jai užkrūta tokia našta dėl aplinkosaugos, kuri gali būti nepakeliama. Manau, kad reikėtų mums visiems nusistatyti tikslus, kuriems pritartų visos valstybės narės. Ponas Bartoločiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pramoninių teršalų prevencija yra labai aktualus klausimas su daugeliu stričių, tai yra susiję aplinkos apsauga, e, piliečių sveikatos apsauga, įmonių konkurencingumu. Ši Šios direktyvos tikslas yra skatinti kaip įmanoma pažangesnės technologijas tam, kad būtų kontroliuojamas teršalų kiekis. Ir kartu taip pat reikėtų ES standartus sukurti tam, kad pramonė galėtų prisidėti prie aplinkos išsaugojimo, mažindama savo išmetamus teršalus. Tačiau Dėl to pramonė neturėtų prarasti savo konkurencingumo tam, kad galėtų išgyventi. Mūsų tarpininkavimo veiksmai turi būti intensyvus ir kartu lygiai taip pat turime būti kantrus tam, kad šio proceso pabaigoje po trečiojo trilogo galėtume pasiekti rimtų rezultatų. Ir dar noriu pasakyti, kad balsavau už šį pranešimą. Ponas Mecaros, ačiū, ponia pirmininkė. Šiandieną negalime e, kitaip žiūrėti aplinką kaip tik integruotai. Tokiu būdu gimė atitinkama direktyva, kuri numato, e, kuri sako, kad 52 tūkstančiai objektų yra atsakingi už e, didžiąją dalį pramoninių išmetalų. metalų. Taigi, e, ši direktyva dėl e, emisijų siekia kovoti, mažinti pramoninės emisijas, bet mes taip pat turime integruoti įvairias teisinės priemonės, kurios padės valstybėms narėms e, parengti atitinkamus savo dokumentus. Aš e, rengiu, remiu minti, kad mums reikia minimalių standartų, e, stebint, kiek yra e, išmetama į atmosferą teršalų. Dabar Hasi pranešimas, ponas Kalinovskis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Miškai yra E, labai svarbus ekologinės ekosistemos elementas, jie yra nepaprastai svarbus ir mūsų landšaftui, taip pat ir vaidina nepaprastai svarbus socialiniai vaidmenį, ypač kaimo teritorijose. E, mes turime kovoti su miškų kirtimu ir siekti įvairovės čia savo veiksmuose. Pasižiūrėkime į gaivalnes nelaimės, kai pastarųjų savaičių potviniai vandens išteklių e, valdymas taip pat yra susijęs, susijęs su miškų valdymu, išteklių valdymu. Ponas Jar, aš esu pirmininkė labai patenkintas tuo, kad komisija bando sustabdyti E, nelegaliai nukirstos pagamintos medienos importą. Mums reikia subalansuoto kompromiso, kuris nebūtinai užkraus papildomos e, administracinės naštos e, bendrojams susijęs su, su mediena, bet mes turime saugoti savo miškus ir turime E, užkirsti kelią nelegaliam medienos importui, kad žmonės iš to nesipelnytų. Ačiū. Kita kalbėtoja. Labai ačiū, pirmininkė. ES tikslas uždrausti importuoti nelegaliai nukirstą medieną į ES yra labai geras dalykas ir aš dėl to balsavau už pranešimą neteisėta, neteisės miškų kirtimas yra didžiulė problema. Todėl mes turime pasižiūrėti į problemas, su kuriomis susiduria legaliai veikiančios bendrovės dėl to, kad atsiranda labai daug nelegaliai kirstos medienos. Bus labai apmaudu, jeigu mūsų e, teisės aktais susilpnis poziciją tų, kurie e, dirba legaliai rinkoje. Operatoriams kelia tam tikrą susirūpinimą galimas poveikis, pasiekmes nes mūsų pasiūlymo, nes, pavyzdžiui, dėl e, atsekamų reikalavimų gali susidaryti papildoma biurokratinė našta. Atrodo, kad mes dabar bandome dirbti viduje, ties vidiniais dalykais, nors problema yra išorėje, globalinė problema. Dabar Sančias Preseido pranešimas ir ponė Hanai, dabar jūs galite pasisakyti apie finansinės paslaugas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, kokią problemą bando spręsti šis pranešimas? Galime kaltinti daugybę žmonių dėl to, kad kilo kreditų krizė, galime kaltinti centrinius bankus, e, vyriausybės, prižiūrėtojus dėl pernelyg mažų palūkanų normų, bet man atrodo, kad e, šis pasiūlymas yra pasiūlymas spręsti nenustatytą problemą ir atrodo, kad jis taikomas visiems, kad dirba finansinių paslaugų srityje. E, man atrodo, kad e, nei jų, kad ir jūsų rinkėjai, ir mano rinkėjai yra susiję su tam tikrais veiksmais, kuriuos reguliuoja Britanijos vyriausybė. Ir aš nežinau, ar mes savo dabartinės pasiūlymais nepasielgsime panašiai kaip su e, bendrai žuvininkystės politika, kai visi kažką įneš į bendrą katilą, o paskui viskas bus padalinta nelygiai. Man atrodo, kad e, mano tėvinainiai esantys šiuose rūmuose užsijima tokiais dalykais. Dabar gulat pranešimas. Ponas Antonijo C. Grazie, Presidente. Ritengo. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš manau, kad finansų ir ekonominė krizė mums parodė, kad Europos Sąjungai reikalinga yra veiksminga ekonominės priežiūros sistema tam, kad užkirstume kelią ateityje galimoms panašioms krizėms. Manau, kad Europos sisteminės rizikos valdymo komitetas būtų geriausias, ko gero, būdas atitikti piliečių lūkesčius, kurie jau seniai to laukia. Ne, Andrikėne. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už visus šios pranešimus, kurie yra susiję su finansinėmis institucijomis ir finansinėmis paslaugomis, įskaitant ir pranešimą, kurį parengė kolega Josie Margalijo. Teisės aktai susijęs su finansų institucijomis skirti tam, kad būtų geriau reguliuojama bankų veikla, kad būtų padidintas išvestinių vertybinių popierių rinkos reguliavimas ir būtų išsprendžiama valstybių skolos problema ir kad būtų išvengta ekonominių finansinių krizių ateityje. Akivaizdu, kad jeigu finansų rinka nėra pakankamai reguliuojama ir finansinių institucijų veikla, kas ir sukėlė dabartinę krizę ir pasaulinį nuosmokį nėra reguliuojama, tai nėra gerai. Ir iš tiesų ta krizė sukelia daug rizikos finansinė, finansiniam stabilumui ir Europos vidaus rinkos funkcionavimui. Norint išvengti to užburto nuosmukio e, rato ir įvairių nuosmukių finansų rinko, rinkoje reikalingi reglamentai. Mūsų partneriai Junktinėse Amerikos valstijose jau ėmėsi tokių žingsnių. Jie prieėmė Dodd-Frank teisės aktą, įstatymą ir mums atėjo laikas tą patį padaryti Europos parlamente ir Europos Sąjungoje. Ačiū labai. Uh, doubt, now... Jeigu kas nors abejoja, dabar kalbame apie Garcia Margalio į Marfil e, pranešimą. Dabar kitas asmuo mano sąraše - Antonicija. Ačiū, prezidentė. Sono... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasisakau už tai, kad būtų sukurta Europos bankininkystės institucija. Ši priemonė turėtų padėti užkaišyti teisės aktų spragas. Apie jas supratome per pastarąją finansinę krizę. Tuo tarpu turėjome tai padaryti daug anksčiau, kadangi tai jau suvokėme, tai reikėtų pasakyti, kad nacionalinių budrumo uh, institucijų, nacionalinių institucijų budrumo nepakanka tam, kad būtų kontroliuojamos finansinės institucijos. Finansinės institucijos mano, kad vidaus rinka yra kaip ir erdvė be sienų. Europos bankininkystės institucijos sukūrimas būtų tik tai pirmasis etapas stengiantis išspręsti šią problemą. Ponas Palonė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, Europos bankininkystės institucijos, nepriklausomos institucijos sukūrimas su galimybė tiesiog įsikišti ir skirti sankcijas yra geras dalykas. Tačiau šiek tiek abejoju. Dėl to, ko reikėtų vengti daryti. Turime daryti viską, kas įmanoma, tam, kad ekonomika atsigautų. Ir turime elgtis taip, kad viskas nebūtų užkrauta ant piliečių ir mažų vidutinių įmonių pečių. Europos bankininkystės institucija turi remtis piliečiais, o ne spekulacijomis, kad, kaip kad nutinka tam tikrais atvejais. Dabar e, turiu klausimą dėl laikino finansinių veiksmų uždraudimo, net ir ypatingomis aplinkybėmis. Manau, kad labai svarbu yra nubriežti, apibriežti priežiūros institucijos, ES priežiūros institucijos vaidmenį ir makroekonominių lygių, koks, atsiprašau, mikroekonominių lygių, koks turėtų būti jos vaidmuo. Tikiuosi, kad šiandienos balsavimas pasieks mums surasti kompromisą ir jau gana greitai su taryba. Jūs... Dabar, dabar makarti pranešimas ponas Takula. Labai ačiū pirmininkė. Galiausiai Reikia pasakyti, kad aš balsavau už pranešimą, kadangi frakcija taip rekomendavo, bet turiu pasakyti, kad atsirado tam tikrų populistinių elementų jame ir nemanau, kad teisėjai, kurios akte turėtų tokių elementų būti. Niekas čia iš čia esančių, niekas iš tikrųjų nenori, kad bankus turėtų remti mokesčių mokėtojai. Mums reikia taisyklių, tačiau toks griežtas reglamentavimas nėra. Uh, iš tikrųjų teis, e, nereikalauja teisės akto, kurį turėtume priimti ES mastu, reikia galvoti apie nacionalinius teisės aktus ir nacionalinius bankus. Aišku, galima renkti etinę diskusiją dėl to, kas yra pakankamai pagrysta ir kas ne, tačiau aš žinau, kad egzistuoja įvairios nuomonės 27 valstybėse narise, kas yra pakankamai pagrysta ir kas nėra aš balsavau už pasiūlymą dėl to, kad jame yra daug gerų dalykų pavyzdžiui, savireguliacija. Manau, kad bankai gali dirbti gana sveikai tokiu būdu ir prisimti įsipareigojimus geriau negu anksčiau, nes niekas nebenori antros krizės. Toliau Ferreira pranešimas ponas Mastela. Nes neseniai prasidėjusi finansų krizė sukėlė vairiausias diskusijas ir reikia įsikišti, kad būtų galima išlaikyti finansų sistemos tvarumą. Iki šiol įdėktos priemonės e, yra beprecedentinės vertės brangumo ir e, iš tikrųjų e, labai dėl to atsirado kitų neigiamų aspektų, paralyžiuota įmonių veikla, didesnis nedarbas, fiskalinio pagrindo bazės susilpninimas. Ir pernelyg daug turi visų tų dalykų pakelti, apmokėti mokesčių mokėtojai. Ir e, JAV bei Europoje naudojamos sistemos kelia didelį susirūpinimą, kai pasižiūrime į visą e, teisinį pagrindą ir taip pat konkurencijos sugriovimą. Mes galbūt turime galvoti apie tarptautinį tarptautiniu mastu suderintas taisyklės ir procedūras. ES turi aktyviai dalyvauti tokioje finansų sistemoje ir užtikrinti, kad mūsų bendroji rinka būtų tvirta. Dabar pranešimas e, dėl finansinio stabilumo priemonės, ponia Odimitė. Podimatą, atsiprašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Mūsų frakcija balsavo prieš rezoliucijos projektą dėl gegužės 9 dienos sprendimo sukurti Europos finansinio stabilumo fondą Europos finansinės ir Europos finansinės padėties stabilizavimo. Mes e, manome, kad e, labai svarbu yra apsaugoti eurozoną, jos stabilumą išlaikyti Ir norėčiau tik tai priminti, kad parlamentas jau seniai prašo komisijos dirbti šią linkme, tai yra parodyti vieningumą rinkose. Tačiau dabar manome, kad Europos centrinis bankas parodė pakankamai, pakankamai solidarumo ir vieningumo obligacijų rinkoje. Tai atitinka ministrų sprendimą. Mes nepritarėme 14 daliai, kurioje yra kritikuojamas Europos centrinis bankas dėl šio sprendimo. Ačiū. Piedāvātie finanšu stabilizācija. Kita kalbėtoja. Ar būs nopietnas atvieglojums? Ačiū. Stabilizacijos mechanizmas, apie kurį dabar kalbame, yra pavėluota priemonė, tačiau Ji šiek tiek padės šalims, kurios išgyvena finansinius sunkumus, tačiau tai yra tik laikinosios priemonės skirtos dabartiniam etapui mes e, matome, kaip krizė veikia šalis, pirmiausia, eurozonas narės, e, jos išgyvena, susiduria su labai e, rimtomis problemams ir nėra pakankamai gero koordinavimo veiksmų. Kalbame apie finansinio stabilizavimo struktūros sukūrimą, bet turėtume pirmiausia pasižiūrėti, kaip e, veikia senosios institucijos ir kaip galima pagerinti jų darbą. Turėtume ieškoti nuoseklumo ir siekti išvengti nestabilumo eurozonoje ir užsitikrinti gerus e, kredito reitingus, nes tai yra e, dabar pažeista. Vyksta daug veiksmų, bet kai kurios šalys traukiamos, kai kurios ne. Toliau Islandijos kreipimasis dėl narystės e, Europos Sąjungoje. Ponas Higginsas pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Rezoliucija dėl Islandijos reikalauja, kad paskolos, kurias pasėmė Islandijos bankai, turi, turi būti išmokamos, nenurodant, kad tai neturėtų kristi paprastų, ant paprastų Islandijos žmonių pečių. Britanija ir Olandija prašo tam tikrų reikalavimų ir tokiu būdu Islandijos mokesčių mokėtojai 3,7 milijardus eurų turės sumokėti. Norėčiau priminti Europos parlamentui, kad 93 procentai Islandijos gyventojų referendumo būdu atmetė tai, kad jiems būtų primesta ta didžiulė skola. Skola, kurią sukėlė finansų spekuliuotojai. Taigi finansų spekuliuotojai uh, lošėjai gauna pelnos, pelno iš tokių spekulacijų, tai tegur dabar ir už tai ir susimoka. Institucija ir komus, komisija ypatingai gazdina valstybės, taip mažina pragyvenimo standartus ir viešasias išlaidas, tačiau neleidžia prisidėti prie, prie tų darbų, kurios daro finansinės rinkos. Ponas Kalananas ir Brita, Britanijos toriai tokius rinkos ryklius ir gina jo vyriausybė dabar siūlo atitinkamas priemonės ir mes turime prisimti atsakomybę pasakyti tiesą ir perspėti Islandijos žmonės, kad ES institucijos laikosi neoliberalios politikos, kuris sukėlė krizę ir dėje nėra e, Islandijos žmonių bičiuliai. Pone Andrikienė. Madam President. Pone pirmininkė, aš balsavau už rezoliuciją Ir dabar norėčiau išreikšti savo tvirtą paramą tam, kad būtų pradėtos darybos dėl narystės su Islandija ir remiu jos narystę Europos Sąjungoje. Be bejonės, Islandija yra Europos valstybė, kuri turi tvirtą demokratinę kultūrą, labai tvirtą žmogaus teisų sistemą ir išplėtota ekonomika. Iš tiesų, atėjo laikas ES plėstis į teritorijas, kurios atitinka demokratinius, geografinius ir kitus kriterijus dėl narystės ES. ES plėtra neturėtų dabar sustoti, kadangi yra ir kitų Europos valstybių laukimo sąrašė kaip Kroatija, Balkanų valstybės ir galbūt uh, E, vieną dieną Ukraina, Gruzija ir Baltarusija įstos. Mes neturime pamiršti, kad ES plėtra yra pati sėkmingiausia užsienio politikos priemonė, kuri visiškai transformavo politinį ir ekonominį kraštovaizdį Europos kontinente. Taigi vėl išjudinkime procesą ir tegul Islandija tampa pirmoji šalis, kuri įstos ES po Lisabono starties įsigaliojimo. Ponas Kalinanas. Pone pirmininkė, na, šis parlamentas iš tiesų, kažin ar balsuotų vieningai už tai, kad kažkas įstotų esant dabartinėms aplinkybėms. Europos parlamentas rodo daug optimizmo, tačiau tai yra kaip Kasandros pranašystės. 92 metais mes įstojome Ir iš tiesų valstybė smarkiai pasikeitė. Aišku, išgyveno sudėtingą laikotarpį, bet niekas negali neikti, kad pasiekimas yra milžiniškas. Ir žmonės nuo ūkininkų, žemdirbių dabar jau gyvena visai kitais standartais pasaulyje. Aš esu demokratas ir visuomet gerbsiu Islandijos žmonių sprendimą, ar jie balsuotų už tai, kad įstoti į ES ar ne. Aš visada jiems pritarsiu, bet aš neįsivaizduoju, kad šiuo metu jie galėtų balsuoti už tai, kad būtų pasiduodama e, tokioms prerogatyvoms, kad jos savo okeaną, savo vandenis atvertų ES ir atsisakytų autonomijos, kuri yra giliai išaknyjusi Islandijos žmonėse. Moderniausia, jų, moderniausias jų romanas dabar vadinasi Šiuolaikiški žmonės. Ir tikrai aš nemanau, kad Islandijos žmonės keistų savo nuomonę. Nebent aš visiškai jais jų nesuprantu. Aš nemanau, kad jie norės sakyti savo demokratijos. Puhemies. Pone Jėtemekį. Pirmininkė, aš balsavau už rezoliuciją. Manau, kad puiku yra tai, kad komisija labai greitai pasistumėjo į priekį narystės procese po to, kai Islandija pateikė paraišką. Man atrodo, kad tai sustiprins bendradarbiavimą Arkties zonoje ir taip pat išplėtos ES politiką. Aišku, e, Islandija pati nuspręs galiausiai, ar ji norės tapti ES nare. Tai yra viena iš seniausių demokratijų, labai gerai funkcionuojanti demokratija. Uh, Bet dėrybose kai kas gali būti sudėtinga dėl žemės ūkio politikos, regioninės politikos ir banginių medžioklės dalykų. Europos Sąjunga dėl to turi pagalvoti labai gerai, kaip elgsis pati dėrybose. Dėkoju. Dabar balsavimo motyvas um, motyvų paaiškinimą baigiame. Posėdis e, stabdomas iki trečios valandos po piet. Ačiū.